Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Brangus kolegos, ponios ir ponai, mes uh, tebe laukiam ponios Kostos. Mes laukiam kartu su ponia Kosta kitų kolegų ir dabar jau galim pradėti. Tad norėčiau pasveikinti visus atvykusius į mūsų bendrą posėdį. Man labai malonu kartu su ponia Kosta, kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, mm, pirmininkauti šiam bendram posėdžiui ir noriu pasveikinti visus ir kolegas kartu iš kultūros ir švietimo komiteto. Dabar pirmiausia patvirtinkim, patvirtinkim darbo tvarkę. Jei neturit pastabų darbo tvarkiai, galim ją tvirtinti. Ar turit pastabų? Mūsų posėdis beje vyks vieną valandą. Pastabų nėra. Mano pranešimai bus labai trumpi. Priminsiu, mūsų posėdis transliuojamas ir numatytas vertimas į beveik visas kalbas, įskyrus keturias, atsiprašau už tai, slovenų, kroatų, maltiečių ir gėlų airių kalbas. O dabar eikim prie kito darbo tvarkės punktų. Svarbus balsavimas numatytas ir ponia Kosta. Uh, E, pirmininkaus balsuojant e, nuo pradžios iki 280 e, mm, pakeitimo, o aš pats perimsiu pirmininkavimą, kai prieisim prie 21 kompromiso. Aišku, dėsim pastangas, kad balsuosim, bet kad balsuotume kuo sklandžiau ir greičiau. Tad pastabų nėra, ponė Kosta, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė. Man labai malonu pirmininkauti kartu su jumis tam paskutiniam šiais metais bendram mūsų komitetų posėdžiui, tam, kad galėtume patvirtinti pranešimą skirtą ES kultūros ir kūrybos sektorių nuosekliai politikai. Noriu pasveikinti visus kolegas iš abiejų komitetų ir ypač noriu pasveikinti du pranešėjus, e, ponas Elleris ir ponas Morgano tikrai nuveikė gerą darbą. Tad eisim prie balsavimo, tikiuosi atsinešėt elektroninės korteles. Bet dabar pirmiausia, išbandykim, ar veikia, ar veikia sistema. E, pradedam balsuoti, balsuoti baigiam. Taip, viskas gerai. Tad dabar pereikim prie jau tikro balsavimo. Pradėkim nuo pirmo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 113 pakeitimas, kitas puslapis. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 127 pakeitimas, kitas puslapis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Atsiprašau. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Ketvirtas kompromisas, už, prieš, susilaiko. Priimtas. 142 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 143 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimtas. 165 pakeitimas, kitas puslapis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 166 pakeitimas, e, balsuosim dalimis, EPP ir socialdemokratai paprašė, kas už pirmą dalį, kas prieš ją, kas susilaiko priimtas, antra dalis už, prieš susilaiko atmesta, trečia dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 168 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dvyliktas kompromisas, kitas puslapis, kas už, prieš susilaiko priimtas. 239 pakeitimas. Tuoj susirasiu puslapį. Tuoj aš čia peršoku vienu puslapiu. 239 pakeitimas. Mlinar, kas už prieš susilaiko priimta. 190 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 192 pakeitimas, EKR e paprašė balsuoti dalimis, kas už pirmą dalį, už prieš susilaiko priimtas, antra dalis, už prieš susilaiko priimta. 194 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 195 pakeitimas, kas už ją, kas prieš ją, kas susilaiko priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas pakeit... kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 218 pakeitimas, Blinar autorė. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas pakeitimas. 219 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 221 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 7 kompromisas už, prieš susilaiko imtas. Toliau, 13 pakeitim, kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 232 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 233 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 234 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14a kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 243 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 247 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimtas. 248 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 279 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. 280 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko atmestas. O dabar žodį suteiksiu ponui Buzekui. Labai ačiū, ponė pirmininkė Silvija. Teskim balsavimą. Kas už 21 kompromisą, kas prieš sus, susilaiko priimtas. 290, kas už, prieš susilaiko atmestas. 22 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Pakeitimas 297 už, prieš susilaiko atmestas. 23 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 306 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primtas. 307 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primtas. 308 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko, primtas. 317 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, ne, dėl to reikia pasitikrinti, kartais reikia vis dėlto pasitikrinti. Balsuokim dar kartą 317 pakeitimu elektroniškai. Baigiam balsuoti. Ne, tarsi ir patvirtinta, priimta, bet ne šimtų procentų. 308 už, 318 už, prieš e, susilaiko atmestas. 320 pakeitimas už, prieš susilaiko. Ir dar kartą reikia pastikrinti ir dėl jo 320 pakeitimo. 320 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Priimta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 323 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Dabar žodinis pakeitimas numeris vienas susijęs su 324 pakeitimu. Jūs turbūt žinot, e, kokia jo esmė, turinys. Norėjau tik paklausti, ar neprieštarauja žodiniam pakeitimui, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimta. 325 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 342 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 343 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 347 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 348 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 351 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 352 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 349 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 350 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 353 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 354 kas už, prieš susilaiko priimtas. 355 kas už, prieš susilaiko atmestas. 359 už, prieš susilaiko priimtas. 360 kas už, prieš susilaiko priimtas ir tas 30 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 301 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 371 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 372 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 374 už, prieš, susilaiko atmestas. 378 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 32 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 386 pakeitimas ir 387 pakeitimas, jie identiški, balsuojam dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaiko atmesti. 388 už, prieš, susilaiko. Ne, dėl 388 reikia pasitikrinti elektroniškai. Jau. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimtas. 389 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 390 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 391 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Toliau, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Trečias pakeitimas, tri, už, prieš, susilaiko, priimtas. Ketvirtas pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, devintas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, 33 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 23 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas priimtas. 34 kompromisas, kas už jį, kas prieš susilaiko priimtas. 31 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 32 kas už, prieš susilaiko atmestas. 33 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 34 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 35 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Žodinis pakeitimas mm, susijęs su 41 pakeitimu niekas neprieštaravim, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 42, 43 pakeitimai, dėl jų balsuosim kartu, nes jie vienodi. Kas už, prieš, susilaiko atmesti. 44 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 45 už, prieš, susilaiko, priimtas. 46 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 36 kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. 56 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, 57, e, dvi, dvi dalys jo, balsuojam dėl pirmos dalies, kas už ją, kas prieš, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta irgi. 37 pakeit, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 61 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 63 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 38 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 64 pakeitimas už, 64 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 65 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 69 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 66 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas Atmestas. 70 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. 71 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. 73 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. 74 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 75 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 77, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas 78 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas 309 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas 87 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 88 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, 89 už, prieš susilaiko priimtas, 90 už, prieš, susilaiko atmestas. 92 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 91 už, prieš, susilaiko atmestas. 93 už, prieš, susilaiko priimtas. 96 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 95 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 97 už, prieš, susilaiko priimtas 94 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, 98 pakeitimas kas už, kas prieš. Reikia pastikrinti dėl šio pakeitimo ir kad būtų šiek tiek pokyčių balsuojant. 98 pakeitimas, baigiam balsuoti. Atmestas. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Šimtasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Šimtas pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Šimtas antras pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Šimtas trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Šimtas ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 104 40 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Na, nu, dabar balsuokim dėl viso pranešimo projekto, balsuosim taip e, vardiniu būdu, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Tai puikus rezultatas, noriu pasveikinti abu pranešėjus, iš tikrųjų, uh, sunkiai daug dirbot, nes, e, žinot, nelengva susitarti dėl kompromisų e, tarp dviejų komitetų. Dar kartą ačiū pranešėjams ir kartu šešėliniams pranešėjams. Mes iš tikrųjų čia e, su, sutelkėm tam tikrus centrus, klasterius Europos parlamente, pone Kosta E, žinot apie tai, panašiai kaip ir komisijoje, išgirdom iš komisijos vicepirmininko apie tai, kad komisija dirba irgi tam tikrais e, klasteriais. Tad dar kartą noriu pasidžiaugti, kad du komitetai iš tikrųjų vaisingai pasikeitė mintimis, gero, gerai padirbėjo ir abu e, pranešėjai buvo ryštingi ir todėl turim tokį rezultatą, kokį turim. Ačiū ponė Kosta e, už tai, kad e, irgi jūs prisėmėte atsakomybę. Žodis jums. Pone Buzekai, man buvo labai malonu. Norėčiau padėkoti abiejų komitetų nariams už bendras pastangas. Norėčiau pasveikinti abu pranešėjus, šešėlinius pranešėjus, noriu padėkoti e, abiejų komitetų sekretoriatams, frakcijų nariams už būtent šio pranešimo projekto patvirtinimą. Nežinau, gal pranešėjai norėtų tarti žodį po tokio gero balsavimo rezultato. Prašom, ponė Eleri. Norėčiau paprašyti tylos salėje. Ponės ir ponai, labai ačiū. Noriu tik tai pabrėžti, kad atsižvelgiant į tai, e, jog du komitetai pirmą kartą dirbo kartu, Ir e, mes iš pradžių galvojame, kad tai bus sudėtinga ir e, prieštaringa, bet paaiškėjo, kad puikiai galime dirbti drauge. Tikrai, tai ypatingas kartas ir galbūt ne paskutinis. Iš tikrųjų, labai didelį spektrą e, reikalų apriepėme, pradedant nuo uh, aktorių, e, autorių teisių gynimo organizacijų iki žaidimų pramonės ir taip toliau. Taigi, kalbame ne tik apie šios ryties sektorių e, ir eina kalba ne vien tik tai apie mūsų ekonomiką, bet taip pat ir apie mūsų dalį. Ir e, ko gero, Nereikia stebėtis, kad tas dalykas buvo atspindėtas ir Europos komisijos kasmetinėje ataskaitoje apie sąjungos padėtį. Dirbu parlamente jau gana ilgai, savos iniciatyvos e, pranešimai paprastai e, daugiau šneka apie savo nuosavas ambicijas, e, o ne apie konkrečius pinigus ar, ar kitus dalykus, bet šiuo atveju atsitiko atvirkščiai. Taigi, nors ir negalima dabar įvertinti mūsų bendro pranešimo poveikio, jis tikrai bus svarbus. Aš noriu padėkoti bendra pranešėjui ir taip pat mano bendradarbėms. E, Nina, Ninai Feručiai, taip pat ir jos kolegoms mano bendro pranešėjo komandoje. E, labai džiugu, kad mes susilaukime daug paramos, rengdami kompromisinius pasiūlymus ir pakeitimus. E, labai ačiū už puikų bendrą darbą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti kolegai e, Eiler, abiejų mūsų komitetų sekretoriatams, bendradarbiams ir ačiū e, abiems komitetams, kurie suteikė mums pakankamai laiko parengti šį pranešimą. Aš manau, kad e, balsavimo sėkmė politiškai iš tikrųjų yra svarbi, siunčia labai aiškę žinę Europos komisijai siunčia žinę, kad ES reikia pramoninės e, politikos e, kultūrai ir e, kūrybiniai pramoniai, kad į tai reikia atsižvelgti ir biudžeto prasme. Aš Manau, kad iš abiejų komitetų pusės, pradedant e, šį darbą, e, egzistavo visai rimti įsipareigojimai. Mes e, visi sutarėme dėl vieno iš pagrindinių principų - būtinybės aukti, industrializuoti Europą. Čia mums neiškyla problemų, dėl to sutarėme. E, ir e, e, reikia e, taip pat užsikrinti ir viso parlamento paramą pagrindiniams dalykams tokiems kaip poreikis kurti naujas darbo vietas ir visų pirma jaunimui, reikia daugiau dėmesio skirti profesiniam rengimui ir taip pat kvalifikacijoms, kurios nėra pačios aukščiausios vidutinės grandies darbuotojams. Taigi visiems labai ačiū, mes ir toliau e, bendradarbiausime, dirbsime draugę ateityje. Taip pat e, e, žvelgiant į tai, ką parlamentas jau yra padaręs, remdamas VMI, mes dabar matome, kad mūsų laukia mikroįmonių reikalai, autorių teisių, sistemos pakeitimai, e, kurias turėsime taip pat ateityje svarstyti ir svarstyti ir su kolegomis iš kitų komitetų. Pirminkė, dėkoju. E, aš keletą žodžių itališkai. Pabaigai norėčiau pasakyti, noriu padėkoti ponui Būzekui. E, artimai bendradarbiavome, nors ir nebuvo taip jau lengva. Parlamente komitetai linksta dirbti šiek tiek atskirokai viens nuo kito, tačiau mūsų pranešėjai sugebėjo e, išlaikyti, e, išsilaikyti savo komitetų kompetencijų ribose, neperžengti jų. E, tai yra tam tikros pramonės šakos, kurios e, nieko bendro su kultūra ir su kūryba neturi. Reikėjo atsižvelgti ir į jų interesus, ir reikėjo atsižvelgti į kūrybos pramonės interesus. Tai... E, jau po 2011 metų žaliosios knygos ir mūsų vėliau parengtų pranešimų kol kas nebuvo atsižvelgta į Europos pagrindinį bruožą, kai kalbama apie kultūrą ir e, e, kūrybinę pramonę, o tai yra kultūrinis paveldas. Ir su tuo e, susijęs verslas, tame tarpe ir verslas trečiajame sektoriuje, socialinės paslaugos. Tas rytis plečiasi, ten dirba vis daugiau ir daugiau žmonių, daugiau ir daugiau žmonių yra rengiami, mokomi toje srityje. Eina kalba apie verslą, kuris persikelti į užsienį negali, jie savo šaknimis yra tam tikrose regionuose, kultūriškai yra įaugę į tuos regionus, o e, dabar Bandoma prisidėti, e, tokių sektorių plėtra, bandoma prisidėti prie išmonios plėtros ir vystimosi. Komisija teigiamai sureagavo į tas tendencijas, bet reikia galvoti apie e, ateities iššūkius, tame tarpe ir apie intelektinės nusavybės sferą, kaip e, vieną iš sąlygų užtikrinant konkurencingumą ir įtvirtinant Europos tapatybę pasaulyje. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjams, politinėms frakcijams, šešėliniams pranešėjams abiejose komitetuose ir, žinoma, abiejų komitetų sekretoriatams už labai didelę paramą. Kągi, o dabar kviečiu kultūros e, komiteto kolegas